sí. Onorevoli deputati. Gerbiami parlamento nariai, parlamento tarnautojai, ponios ir ponai, Europos parlamento e, frakcijų pirmininkai ir nusipelnę nariai gerbiami svečiai. Šiandien čia susirinkome švesti 60 metų jubiliejaus. Tai laisvos Europos istorijos jubiliejus. Šiandien tinkamas momentas prisiminti, kad vieną dieną piliečiai, Europos piliečiai pradėjo Europos didžiulę kelionę. Be jų šita Europa dabar neegzistuotų. Jų veiksmai ir jų energija mus kaip piliečius įpareigoja. Turime stengtis artinti Europą prie piliečių. <clears throat> tai yra mano, kaip Europos parlamento pirmininko, pirmoji užduotis. Daugiau kaip 700 išrinktų Europos parlamento narių ir taip pat tarnautojų turime kasdieną dirbti Europos piliečių labui, o ne užsidaryti aukštuose tvirtovės buvo bokštuose. Turime atverti duris, išeiti iš savo tvirtovės, diskutuoti, suprasti e, piliečių problemas. Turime pasistengti, kad mūsų veiklos centre visada būtų pilietis ir jo orumas. Turime patvirtinti, kad nesame mūsų Europos nuvarginti. Ne, tiesiog norime, kad ji veiktų dar geriau. Turime spręsti problemas. Visų pirma, jaunimo, nedarbo, terorizmo, nelegalios migracijos, e, sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos, moterų teisų apsaugos, silpnųjų visuomenės narių apsaugos ir ES ir už jos ribų. <clears throat> Mums reikia dar konkretesnės Europos, faktų Europos, realios Europos. Tiesiog sveikas protas turi mums pasakyti, kad Europoje šios problemos automatiškai neišsispręs. Mm, pačios vienos valstybės, nei didelės, nei mažos, nesugebės tinkamai dėrėtis nei su Indija, nei su Kinija, nei su Rusija, nei su JAV. Mes turime pasipriešinti ir susitvarkyti su dindėjančiais e, imigracijos rautais iš Afrikos, iš rytų. Mes turime patvirtinti ir įtvirtinti tas vertybės, kuriomis mes tikime ir kurios mums pažįstamos. Mūsų jėga vienybėje. Tik taip galime susidoroti su mums kylančiais iššūkiais. Štai Turkijos prezidentas mėtėsi užuominomis apie fašizmą, nacizmą, kalbėdamas apie mūsų šalis. Turime pasipriešinti tokioms tendencijoms. Europa tai tarsi šviturys pasaulyje, kuris žymi vietą, kontinentą, kur ginamos e, teisės. Mūsų kontinente nėra mirties bausmės. Mes atstovaujame atviros bendros rinkos požiūriui. Mes turime ir toliau tęsti šitą lyderystės poziciją, ginant teisės. Turime atsispirti nacionalizmo idėjoms. Teskime šio posėdžio programą ir man dabar tenka garbė pristatyti du svečius. Pirmasis svečias – Barbara Endriks. Ji yra Švedijos ir Šveicarijos pilietė, bet atvyko iš JAV. Ji yra Junktinių tautų geros valios ambasadorė. Ji įsteigė Barbara Hendriks fondą taikai ir susitaikymui. Ji koordinuoja e, žmogaus teisų gynėjų ir pabėgėlių teisų gynėjų darbą. Pona, pone Hendriks, sveikinu Jūs atvykus į mūsų posėdį. Good morning. Bonjour. Monsieur... Labas rytas. E, ponė pirmininkė, parlamento nariai, e, garbus piesnešvečiai. E, šioje salėje man labai didelė garbė būti šiandieną minint Romos Romos sutarties 60-asias metinės. Manęs buvo paprašyta kalbėti angliškai, todėl taip ir darysiu. Svarbu, svarbios metinės e, mus įkvėpia pažvelgti atgal į tą kelią, kurį nukeliavome ir įvertinti padarytą pažangą. Taip pat tai mums suteikia galimybę pagerbti išvalgą tų žmonių, kurie pirmieji leidosi į šią ambicingą kelionę. Šiais e, svarbiais mūsų istorijos laikais turime savęs paklausti, kaip norime eiti pirmyn e, link šviesesnės ateities yra prakeiksmas sakantis, kad tu gyventum įdomiais laikais. O tai reiškia e, baimės, smurto ir sukilimų laikais. Mes negalime paneigti, kad mūsų era pilna neiškumo, pavojų ir įvairiausių krizių. Nežabotas e, bankų ir finansinių institucijų gopšumas iki šios dienos nenubaustas, sukėlė tarptautinę ekonominę krizę ir įvairių baisių pasiekmių mm, sutrikdė globalią ekonomiką, sukėlė didžiulį nedarbą ir beprecedentinį ir siaubingą neligybę. Ir Taip pat e, paskatinantis taupimo priemonių, nuo kurių labiausiai kenčia silpniausi visuomenės nariai. Taip pat e, jau mums e, liko labai nebedaug laiko, per kurį galėtume išgelbėti savo planetą. Tačiau mes ir toliau teršiame savo vandenis ir orą ir taip pat naikiname florą ir fauną. Globalinis terorizmas yra barbariška epidemija, kurią skatina neapykanta E, iš dalies sukelta e, neteisėtų karų, kurie kariaujami mūsų vardu ir kuriais bandoma mus visus įtraukti į užburtą smurto ratą. Rytoj e, su dideliu liūdėsiu mes minėsime siaubingus išpolius įvykusius praėjusiais metais Briuselio oro uoste. Konfliktai visame pasaulyje sukėlė e, neregėtas humanitarinės krizės. Šiandieną daugiau nei 65 milijonai e, bėga, kad, kad išgelbėtų savo gyvybės. 10 milijonų yra perkelti į viduje, o 80 procentų iš jų yra, aš, yra besivystančiose šalise. Uh, 600 tūkstančių žmonių neturi pilietybės ir gyvena Europos Sąjungoje. Junknių vyriausiasis pabėgėlių komisaro biuras niekada dar nesusidūrė su tokia krize nuo pat jo įkūrimo 1951 metais. E, visos šalis priklausančios šiai struktūrai taip pat e, pasira, yra pasirašiusios pabėgėlių konvenciją, numatančią ne tik teisę į prieglopstį, bet taip pat į, į E, įvairiausias priemonės, e, kaip galima spręsti nacionalinio saugumo problemas. E, konvencija įsigaliojo 54 metų Liepą, o 56-aisiais sovietų tankai įrėdėjo į Budapeštą kad numalšintų vengrų revoliuciją. Tada 200 tūkstančių vengrų pabėgo į Austriją. Junktinių tautų vyriausias pabėgėlių komisaras pripažino juos pabėgėliais ir pasistengė juos, jais pasirūpinti. Ir tokiu būdu buvo sukurtas precedentas, kaip humanitarnės organizacijos e, sprendžia tokias humanitarnės krizės. 48 metų gruodžio 10 dieną Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje buvo paskelbta ir patvirtinta visuotinė žmogaus teisų deklaracija. Man tuomet buvo tik 20 dienų. Mano tėvai niekada negir, nebuvo girdėję apie tą deklaraciją, tačiau jie labai gerai žinojo. E, Jim Crow e, apartheid e, įstatymą, kuris numatė rasų segregaciją Amerikos pietuose. Aš e, iš tikrųjų savo šalyje gimiau be pilietybės ir negalėjau mėgautis tais pačiais įstatymų numatytais privalumais kaip e, kiti kitos e, baltosios, baltosios mergaitės gimusios kartu su manimi Stevense, Arkanzase. Uh, Būdama vaikų, aš mačiau, kaip Rosa Parks ir Martinas Luteris Kingas pradėjo lygybės judėjimą. Ir kai 64 metais po 300 metų vergysės ir 100 metų partijaido buvo pasirašytas pilietinių teisų balsavimo aktas, aš pagal e, JAF konstituciją tapau pilna teisė pilietė man buvo suteiktos teisės, tačiau svarbiausia, galėjau e, būti pilnateisė pilietė. Nuo to momento nusprendžiau, kad aš padarysiu visą, ką galiu, kad skatinčiau ir ginčiau žmogaus teisės vis, vis, įvairiomis aplinkybėmis. Taigi, kai Junktinės tautės 86-aisiais e, paprašė manęs tapti geros valios ambasadorė, aš tai priemiau kaip progą plačiau įgyvendinti savo įsitikinimą, kad mano vidinė taika ir taika pasaulyje privalo remtis žmogaus teisų principais. Per pastarosius 30 metų aš e, kalbėjau pabėgėlių vardu iš viso pasaulio, nuo Pietų Afrikos iki Kambodžos, nuo Rytų Timoro iki Ruandos ir Jugoslavijos. Aš e, mačiau pernelyg daug e, motinų, kurios turėjo palaidoti savo vaikus. Praėjusiais metais Graikijoje mačiau, kaip mama verkė, kalbėdama apie jų pavojingą kelionę ir tą gyvenimą, kurį buvo priversti palikti. Ji labiausiai rūpinosi savo dviem vaikais, entuziastingais paaugliais. Daug Sirijos vaikų jau praleido penkis metus mokyklos dėl šios tragedijos. Pernelik daug tų šeimų vis dar laukia Graikijoje, kad Europa pilnai ir greitai įgyvendintų mm, jau e, patvirtintą perkelimo planą vyriausias pabėgėlių įgyve, komisaras Filipo Grandis sako, kad Europos nesugebėjimas e, adekvačiai reaguoti į pabėgėlių krizę sukėlė chaosą pasieniuose ir taip pat sužlugdė e, visuomenės pasitikėjimą vyriausybių sugebėjimu susitvarkyti su krize. Ir tokiu būdu pabėgėliai tapo atpirkimo ožiais. Jungtinių tautų e, vyriausiojo pabėgėlių komisaro dokumentas nubrėžia gairias, kaip geriau susitvarkyti su pabėgėlių krizėmis. Visos šios krizės yra labai sudėtingos, tačiau svarbiausia, mes dabar patiriame moralinę krizę. Atrodo, kad mes veikiame be jokio moralinio kompaso, be vizijos, kur mes einame ir kodėl. Mes pernelyg ilgai leidome, kad baimės ir neapykantos skleidėjai kalbėtų garsiausiai ir apibrėžtų mūsų nacionalinę tapatybę. Jų siūlomi sprendimai siūlo mums užsimerkti ir užsidaryti nuo visų, kas yra skirtingi. Jiems talkina masinė žiniasklaida, siekdama sensacijų ir pelno, kuri jau seniai pamiršo, kad jų pareiga demokratinėje visuomenėje yra atskleisti tiesą. Tačiau vietoj to jie skatina, kad mūsų pilietinio diskurso lygis taptų vis žemesnis. Tačiau esu tikra, kad šių sudėtingų laikų krizės mums suteikia unikalią progą pakilti aukščiau mūsų asmeninių baimių ir e, drąsiai priimti šios iššūkius, pamaty, išdrysti į viską pažvelgti kitaip ir veikti kitaip. Mes e, gyvename šiais laikais ir privalome prisimti savo atsakomybę. Tai mūsų pareiga dabar ir mes privalome pasinaudoti šią akimirką ir nelaukti greitų rezultatų. Martinas Liuteris Kingas pasakė, kad istorijos arka yra ilga, tačiau ji linksta link link teisingumo. Mes turime ieškoti savyje tų pagrindinių vertybių, kuriomis e, paremta ši didi sąjunga. E, po ilgos nakties, po antrojo pasaulinio karo Europą kaip Feniksas pakilo iš pelenų ir buvo sukurta nauja sąjunga, kurios tikslas buvo mm, užtikrinti savo piliečiams taiką ir klėstėjimą ir taip pat e, lygiatesiškai pasidalinti e, gerovės vaisiais, taip pat pagarba lingvistiniai ir kultūriniai įvairoviai taip pat paremta demokratijos žmogaus orumo, solidarumo, laisvės ir lygybės vertybėmis. E, laisvė nėra duotybė, ją reikia užsitarnauti ir budriai saugoti. 1976 metais aš paklausiau savo širdies balso ir paskui jauną švedą persikėliau į Europą. Po 25 metų nusprendžiau tapti Europos pilietę, kad galėčiau dalyvauti. Š e, šiame sudėtingame, tačiau nuostabiame nuotėkyje. Dažnai savo koncertų metu ateina momentas, kai man atrodo, kad auditorija ir aš vienomis ausimis klausomės muzikos. Ir tikiu, kad ta vieta mumise yra būtent ta pati vieta, iš kurios kilo visuotinė žmogaus teisų deklaracija mes e, trumpą akimirką prisimename mm, tą tiesą, kuo mes tikrai esame. Mes visi esame vienos žmonijos e, šeimos nariai. Mes e, privalome būti bebaimiai ir išdrysti pažvelgti į taip vadinamosius kitus. Ir pasakyti mano sesę, mano broli, mano vaikę. Mes niekada nenugalėsime neapykantos, neapkesdami dar labiau ir negalime pakliūsti į spastus ir prarasti savo humaniškumą, norėdami išsaugoti žmoniją. ES yra unikali pasaulyje. Tai yra vienintelė sąjunga paremta noru, kad niekada nepasikartotų praeities baisumai mes esame didi sąjunga ne todėl, kad mūsų vertybės geresnės, bet todėl, kad mūsų vertybės yra visuotinės ir įtraukiančios. Būdama, būdami 60 metų mes vis dar esame jauni, tačiau pasauliui dabar reikia, kad mes prisimtume lyderio vaidmenį. E, aš per pabėgėlių krizę džiaugiausi matydama e, pilie, Europos piliečiai, piliečiais, kurie parodė solidarumą pabėgėliais. Amnesty International apklausa 2016 metais atskleidė, kad mes Europos piliečiai nebijome pabėgėlių taip, kaip mūsų politikai. Taigi, būdama Junktinių tautų geros valios ambasadorė, aš prašau jūsų pademonstruoti tą patį solidarumą, solidarumą, kurio jūs tikėtumėte savo šeimai, jeigu jūs turėtumėte bėgti. Aš negaliu žiūrėti į kenčiančio pabėgėlių vaiko veidą ir nematyti mano savo vaikų ir anūkų veidų. Aš prašau jūsų prisimti bendrą atsakomybę kartu su šalimis už mūsų sienų. Mm, pavyzdžiui, Libanu, kuriame gyvena 4 milijonai žmonių, kurie priemė pusantro milijono sirų ir 500 tūkstančių palestiniečių. Ir taip pat prašau jūsų parodyti tą patį gailestingumą e, jūsų kit kitoms ES valstybėms, kadangi solidarumas ir e, gailestis privalo prasidėti čia, namuose, Graikijoje ir Italijoje. Iš tikrųjų yra didelė našta Austrija, Vokietija ir Švedija perkelės 90 procentų visų pabėgėlių. Būdama europietė motina ir močiutė, prašau jūsų įvykdyti savo pareigą ir atstovauti Europos vaikus ir mūsų vis, visų bendras vertybės. Teatre e, yra sakoma, kad šau privalo tęstis. E, taigi, save pasiskelbęs vyriausias pasaulio lyderis dabar paskambino ir sakė, kad neteis į darbą, sus, nes susirgo. Taigi mes turime perimti šį vaidmenį ir žinome, ką dabar daryti. Kiekvienas iš mūsų turi suvaidinti svarbu vaidmenį. Kartu mes esame stiprus ir galime padaryti stebuklą, kuri mus iš silpnų pavers stipriais, išves iš tamsybės į šviesą, iš neteisybės į teisingumą, iš karo į taiką ir iš baimės į meilę. Ir viskas pastatyta ant kordos. Mes neturime teisės, kad mums nepavyktų. Ne tik mūsų, ne tik dėl savo pačių vaikų, bet dėl visų pasaulio vaikų. Mes tiesiog negalime, negalime pralaimėti. Labai ačiū. Thank you. Merci beaucoup. Of course, you didn't expect him to invite me here and not sing. Na, turbūt e, nesitikėjot, kad aš tik kalbėsiu, bet nedainuosiu. Dabar norėčiau padainuoti popurį pabėgėlių vaikams. Ir į ją įeina Somalijos, Somalio pabėgėlių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 Merci. Tack så mycket. Merci beaucoup. Thank you very much. Uffe Englund. Merci beaucoup. O dabar norėčiau pakviesti Robert Menasį, jis yra Austrijos rašytojas, paskyręs savo gyvenimą rašyti ES ir globalizacijos temomis. Jis yra Europos projekto, projekto demokratijos hartijos ambasadorius. Žodis jums, ponas Menasė. Gerbiamos ponios, gerbiami ponai. Kaip man buvo pasakyta, mano kalbėjimo laikas 10 minučių. Tai labai trumpai e, turėtume minėti tai, ką reikia pasakyti. Tačiau kita vertus, tas, tos 10 minučių yra ilgas laikotarpis, pagalvos, kad dabar yra be 10-12. Nes e, Europos projektas dalykiškai vertinant atsidūręs ant bedugnės krašto. Dabar Laikrodžiai tarsi sustoja, todėl kad aš jau keletą metų skaitau, kad e, be penkių minučių ir Europa sužlugs. E, net po 12 praėjus 10 minučių ir vėl visi reikalai bus tvarkomi kaip ir anksčiau, todėl kad e, net po didžiųjų epochos lūžių gyvenimas eina toliau. Iškyla tik klausimas, ar sužlugus Europos vienybės projektui, bus įmanoma taika paremta demokratijos teisingumo socialinio saugumo principais. O gal iš bičiulių atsiras priešai, iš suverenių e, piliečių autoritariniai kolektyvai, kurie įsivels į klasių kovas, vedančias į pilietinius ir nacionalinius karus dėl išteklių kapitalo, e, padėties rinkoje ir galios sferos. Ar tai neįtikėtina scenarius? Jei atvirai, turime pripažinti, kad e, ateitis niūroka. Tačiau ar šiandien mes e, norime tų niūrių minčių apie Europos ateitį, jo labiau, kad mes šiandien švenčiame 60-asias Romos sutarties e, pasirašymo metinės. Jubiliejus reiškia džiūgavimą šventiškomis akimirkomis e, būtinas e, skambių posakių taikos palaikymo paradas. Šventinis didžiavimasis vis dėlto nebereikalo. Aš daug ką suprantu, manau, kad galime didžiuotis tuo, kas buvo. Tačiau, jei prisiminsime, kaip buvo pasirašyta Romos sutartis, jei prisiminsime Europos steigėjų mintis. Tai, tai prisimendami savaime ir kritikuosime europietišką jį projektą, nes pati ES teigimo idėja dabar jau yra pamiršta arba Kitaip tariant, ji net nebuvo suvokta. Kitaip tariant, kas dabar giria steigėjus, iš karto ir kritikuoja pačią idėją. Pabandykite štai ką. Paklauskite e, valstybių ir vyriausybių vadovų arba e, taryboje sprendimus priimančių valstybių e, ministrų. Kokia buvo pagrindinė pasirašysiųjų Romos sutartį žmonių idėja? Ir suprasite, kad tie žmonės net nežino, koks turėtų būti atsakymas. O jei pasigilinsime, kokia ta pagrindinė idėja buvo, tai daug kas pasakys, kad tai yra beprotybė. Taip, tai ir buvo beprotybė. Todėl, kad be tinkamos ateities vizijos lieka tik kovoti su krizėmis, kurias patys kuriame. Steigėjų karta, pasimokiusi iš praeities patirties, buvo toleregė karta. Tačiau šiandien bandoma pratesti istoriją pamiršusią ir ateičiai aklą dabartį. Ir štai kodėl dabar yra be penkių minučių dvylikta. Kur slypi ta Romų sutarties beprotybė, kur ta utopija? Man e, duotos 10 minučių, dabar liko tik 8. Aš turiu pasakyti tai, kas svarbiausia, gal mano žodžiai nebūtinai skambės šventiškai. Tačiau man reikia dviejų minučių, kad priminčiau jums, kas turėjo būti Europos Sąjunga, kuri buvo kuriama Romos sutartimi. Pirmajame 20-ojo amžiaus pusėje įsigalėjo europietiškasis nacionalizmas, mes turėjome du pasaulinius karus, išgyvenome didelius nusikaltimus žmonijai ir Aušvicą. Ir tai buvo tokia istorinė patirtis, iš kurios reikėjo pasimokyti. Daugiau niekada, daugiau niekada buvo tas sakinys, kurie, kuris turėjo tapti ateities pažadu. Kaip tai įvyks? sutaikyti susipriešinusias tautas, įveikti nacionalizmą, sukurti tvarę, laisvą gyvenimą istorijos nuniokotame kontinente, to niekas nežinojo. Mūsų tėvai, steigėjai patyrė, kad pasirašant taikos sutartis ar nacionalinėms valstybėms kažką įsipareigojant, Karai nepažado, nepažabojami, todėl buvo nuspręsta sukurti visapusiškos priklausomybės sistemą kaip partnerystę, kuri būtų paremta bendrais interesais, kurie būtų aukščiau nei nacionaliniai interesai, nes nacionaliniai interesai galų gale tampa istorijos klystkeliais. Gerai, šią istoriją mes visi žinome, tačiau Tai ir priežastis, kodėl politinis elitas ir didžioji Europos valstybių piliečių dalis Europos Sąjungoje mato ekonominę bendryją, bendrąją rinką, kurią vertina klaidingai. Šią sąjungą jie vertina kaip ekonomikos ir prekybos balanso išraišką. Tačiau Politinę sąjungą jie laiko sistema, kuri atima apsisprendimo laisvę ir kelia nacionalinio suvereniteto grėsmes. Kartais net bendroji rinka yra stabdoma, bandant apsaugoti nacionalinės darbo rinkas. Ir tokiu būdu pilietis ir piliečiai patenka į tuos pastus, iš kurių turėjo išeiti. Vis dėlto prieš 60 metį e, sutartį pasirašę steigėjai buvo radikalūs. Jie manė, kad nacionalizmą reikia pakirsti ties jo šaknimis. Jie manė, jog reikia įnaik, panaikinti nacionalinę valstybę kaip tokią. Tai yra labai svarbi mintis. ES taikos projektas iš esmės yra nacionalinių valstybių panaikinimo projektas. Tik daugeliui e, žodžiai taikos projektas skamba daug mieliau nei koks kitas terminas. O jei šiandien tiksliai prisiminsime tai, kas buvo, tai pradžioje buvo ta konkrečioji utopija. E, kuria buvo siekiama ilgalaikės taikos įveikus nacionalinės valstybės ir panaikinus jas. Šešios minutės liko. Romos sutartis yra ES gimimo liudijimas ir ši sąjunga turėjo būti projektas, kuriuo panaikinama nacionalinė valstybė, panaikinamos nacionalinės valstybės. Tačiau šiandien apie tai jau tylima, nutylima, bailiai. Ir politinis elitas iš pradžių galbūt atrodo net neturėjo tinkamų teisių, tačiau vis dėlto Romos sutartis numatė politinę revoliuciją. Buvo sukurtas pirmasis virš nacionalinis e, tautos atstovavimo variantas Europos parlamente. Buvo galima kai kurias nacionalinių parlamentų kompetencijas tiesiog perduoti Europos parlamentui. Paplokite, vien pamastę, kokia ta idėja tuo met buvo. Žanas Mone Rekomenduočiau paskaityti jo biografiją, savo memoaruose rašė, rašydamas apie tą skyrių, kur prisiminė Romos sutartį, pacituosiu. Būta daug nacionalinių prieštaravimų, tačiau ta patirtis buvo reikalinga. Tautos ir politinės institucijos įrodė akivaizdžiai, kad siekio užtikrinti ilgalaikę taiką neužtenka. Ir tuomet mes sukūrėme tai, kas politiškai yra įmanoma darai, dabar ir kūrėme tai, kas politiškai įmanoma bus ir ateityje. Citatos pabaiga. Walteris Halšteinas, vienas iš Romos sutarties tėvų, taip pat e, pasakė štai ką, kad ir ką nuspręstų naujai sukurtos Europos institucijos pagrindiniu jų veiksmų tikslu taps virš nacionalinės Europos kūrimas. Citatos pabaiga. Kokia ta šiandienos krizė jau šiandien matome? Ar įsivaizduojate Vokietijos politiką, bent vieną, kuris Valterio Halšteino, didžio vokiečio sakinį šiandien cituotų ar pasakytų savo lūpomis. Ar įsivaizduojate bet kokios valstybės politiką, kuris to tą patį pasakytų? Jie visi pasakytų ne, tai neįmanoma, tai beprotybė. Šiandienos e, politikos elitas pamiršo europietišką idėją, ar jos niekada ir nesuvokė. Nes kodėl mes šiandien savo pakiliuose sekmadienio kalbose įsipareigojame nuveikti daug dalykų, tačiau niekada jų nepadarome. Kodėl šiandien mūsų saugumas yra apribojamas. Kodėl mes turime spręsti kitų krizės, kariauti kitų karus? Kodėl praktikoje Europietiškosios vertybės tampa karikatūra. Kodėl nekuriame virš valstybinės konstitucijos, kodėl nekuriame virš nacionalinės demokratijos ir europietiškosios valstybės, respublikos, kodėl po teroro išpolių esame tokie pažeidžiami, kad griebėmės savo valstybinės vėliavos, gėdame nacionalinius gim, himnus ir jaučiamės solidarūs europiečiai. Kodėl Mes dažnai argumentuojame, kad Europos idėja yra taip sunkiai paaiškinama. Mes kalbame apie tai, kad Europos idėjoje nėra jokio naratyvo. Tačiau tokie žmonės kaip Žanas Moneva, Alteris Halšteinas tą naratyvą jau sukūrė. Mes tiesiog pamiršome, kad europietiškojo projekto pagrindinė mintis yra nacionalizmo panaikinimas ir tautų panaikinimas. Kodėl taip sudėtinga ir nesuvokiama mums yra pasakyti, kad mes, mums svarbu yra ne na, tautų suverenitetas, tačiau piliečių suverenitetas. Kodėl mes samoningai to nesakome? Kodėl beviltiškai stebime, kaip Europoje laimi kod, nacionalistai? Kodėl jiems darome išlygas? Kodėl galvojame, kad jų argumentai stipresni? Mūsų istorinė patirtis su nacionalizmu yra skaudi. Šis kontinentas buvo sugriautas, iš jo liko tik pelenai. Nacionalizmas nėra graži utopija, tai nėra žmogaus teisė, tai yra istorija istorinis nusikaltimas. Tačiau virš nacionalinės europietiškojo projekto kūrimas vyko mažais žingsneliais. Buvo kuriama taika ir laimė, o dabar panašu, kad mes stringame, todėl kad valstybės narės pradėjo ginti savo e, suverenes teisės ir jos pasirodė besančios svarbesnės nei Europos vertybės. Visos Europos krizės yra to prieštaravimo išdava. Nacionalizmas nėra sprendimas, tai problema. 1913 metais Štefanas Cvaigas parašė, arba mes e, pažabojame ir sunaikiname nacionalizmą, arba europietiškoji civilizacija sužlugs. Citatos pabaiga. Mes žinome, kai baigėsi tuomet tas konfliktas. Europos projekto kūrėjai pasimokė iš mm, europietiško nacionalizmo. 30-mečio karas vykęs nuo 14 iki 45 metų daug ko pamokė. Tuo pačiu metu ta istorinė patirtis kažkodėl tampa argumentu E, kodėl nacionalistai stiprėja valstybėse narėse. Turime daug kompetentingų Europos komisijos tarnautojų, ambicingų Europos parlamento narių. Jie turi sukurti tokią visuomenę, kurie, kuri juos rems, renacionalizuojant Europą. Kompromisai istorijos prisikėlėliams mums atneštų ilgą ir skausmingą merdėjimą. europietiškosios utopijos rekonstrukcija būtų sprendimas. Jei dabar 60 ji pasiteisino, ji tapo realia utopija ir ta idėja mus neša daug toliau nei šiandieninis politinis pragmatizmas. Trys minutės man liko kalbėti. Žinau, kad ir šiame parlamente sėdi parlamento nariai, kurie nelaiko savęs europiečiais. Jie laiko save e, tautų atstovais. Jie stabdys europietiškosios demokratijos kūrimo žingsnius, tačiau visiškai jų nesustabdys. Aš žinau, kad yra daug žmonių Europoje besiilginčių suverenių nacionalinių valstybių atkūrimo. Tačiau Tikrieji europiečiai neturėtų leisti klaidinami. Iš ties yra daug reiškinių, krizių, grėsmių, kurių mes nesuvokiame. Daug žmonių galvoja, kad nacionalinė valstybė yra kažkas tokio kaip namas, kuriame jie yra šeimininkai. Ir jie to ir nori būti šeimininkai savo namuose, net gyvenant Rusyje, net gyvenant kažkokiame sandėliuke. Jie vis tiek jaučiasi šeimininkais ir galvoja, kad jie tokiais šeimininkais ir turi likti. Ir politikai turėtų ginti būtent tokius e, šią ideologiją paremtus interesus. Tačiau jie nejaučia, kad tokiu būdu tampa ne savo istorijos šeimininkais, o aukomis. Kas Tokiais argumentais argumentuodamas apgaudinėja savo rinkėjus, tas apgaudinėja pat save, todėl kad tokia ideologija nekuria Europos. Nacionalinių vyriausybių gale traukiasi, nacionalinės sienos dinksta, net jei kai kurios vyriausybės bando jas stiprinti, statyti naujas. Nacionalinių bendruomenių ir valstybių idėja tampa fikcija. Visi reiškiniai, e, kurie mus veda į priekį vertės kūrimo grandinė maisto produktų grandinė kapitalos, rautai aplinkos e, problemos, internetas, e, priežiūra ir kiti dalykai, jie yra tarp nacionaliniai, bet šios problemos nesustoja prie valstybės sienos. Ir šios problemos ir krizės nėra sprendžiamos vienoje valstybėje. Viskas, kas mūsų gyvenimą daro turtingesnį, um, kultūra, menas, mokslas, keitimasis e, idėjomis ir inovacijomis, neturi nacionalinių sienų. Nacionalinės sienos e, šį gėrį tik stabdytų ir smauktų tai yra argumentai, kuriuos reikėtų nuolat žerti euroskeptikams. Aišku, jėga virš nacionalinės jėgas galime sustabdyti. Paklauskite savo rinkėjų, ar norime mokėti labai brangę kainą, kurdami demokratiją? Ar norime, kad mūsų gyvenimas būtų nuolat tik krizių tvarkymas? Ar mes norime savo gyvenimą patys kurti? Ar norime kurti sąlygas tam gyvenimui? Aišku, tai, kad į virš nacionalinius, tarp nacionalinius klausimus e, galime reaguoti tik bendryjoje ir tik sekdami Europos Romos e, sutarties kūrėjų idėjomis. Europos parlamentas per pastarąjį 60-metį gali pasidžiaugti daugeliu pergalių, stiprindamas europietiškąjį parlamento vaidmenį. Taip, tai turime atšvesti. Tačiau vis dėlto neturime ap... nurimti. Man buvo leista kalbėti 10 minučių e, ir aš net dabar galiu pasakyti, kad ir jums neliko daug laiko sustabdyti tą žlugimą, kurį šiandien švenčiame. Ir paskutinę man likusią minutę be minutės 12, taip sakant, e, apibendrinant noriu pasakyti tai, kas buvo svarbiausia, noriu pasidalinti savo nuogastavimais. Sutarčių uh, autoriai tuo met daugelio dalykų nežinojo, kaip atrodys e, pinigų sąjunga, socialinių paslaugų suvienodijimas. Uh, migracijos ir pabėgėlių srautų valdymas. E, tuomet niekas dar nebuvo žinoma, o šiandien šių problemų sprendimas yra daug opesnis nei bet kada anksčiau. Ponios ir ponai, jūsų rankose yra ta didžioji perspektyva. Dirbant kasdienį savo darbą, turite pasinaudoti visomis galimybėmis ir tai jūsų rankose, Europos parlamento narių rankose yra visos priemonės, kurie, lei, kurios leidžia jums įveikti tuos didžiuosius skirtumus, atmušti priešininkų argumentus. Mūsų idėja yra virš nacionalinė atstovavimo Europos parlamente galimybė, tačiau e, ta idėja tampa karikatūra. Panašu, kad kartais tarsi mūsų valstybių vadovai prieštarauja tam, kam įsipareigoja. Mūsų tautos, mūsų nacionalinės vyriausybės gina savo interesus. Tačiau toje pačioje ES piliečių balsas e, turi skirtingą svorį. Būdami ES piliečiai, jūs vis dar neturite Europos piliečio paso. Jei Britai būtų turėję Europos piliečio pasą, tai tik e, Didžioji Britanija būtų išstojusi iš ES, o Britai ir toliau būtų ES piliečiai, jei tokį pasą jie turėtų. Visą tai, kaip matote, yra e, susipainioja prieštaravimai, kurie kelia grėsmes vienimosi projektui. Įveikti e, šią prieštarą, vystyti ES toliau yra labai svarbu, ypač atsižvelgiant į tai, kas prieš 60 metų buvo pasirašyta. Turime atsilaikyti prieš netikėjimą prieš dabartinių euroskeptikų mintis. Nesvarbu, kokie, kokio sunkumo iššūkiai jūsų laukia, tie iššūkiai yra lengvesni, nei jie buvo prieš 60 metį. Tačiau jūsų užduotis yra be galo svarbi, todėl kad jūs galite įveikti tą paskutinėje europietiškąją katastrofą. Ir Jūsų rankose yra labai svarbios priemonės, e, kuriomis galima kovoti prieš nacionalizmą ir fašizmą. Jei tai nepavyks, jei europietiškasis taikos projektas nebus kuriamas toliau, tai tas pasakymas daugiau niekada taps tuščiu žodžiu. Ir po 60 metų ta amžinybė bus pasibaigusi o kad mūsų epocha e, paženklinta istorinių, istorijos pamokų turi tęsti ir toliau, turi tęstis ir toliau. Tai buvo dešimt minučių, kurias kalbėjau, vertinant iš istorijos perspektyvos tai nėra daug. Turėjau pašlovinti 60 metų, todėl leisiu savo kalbėti ilgiau, nei man uh, leista. Noriu pasidalinti su jumis savo išgaščiu. Aš baiminuosi, kad taip vadinamasis politinis pragmatizmas išduos e, europietiškojo projekto politinę idėją. Aš baiminuosi, kad net škotams nebus leista tap, likti europiečiais. Man Taip pat baiminuosi, kad bus sustiprintos tik centrinės valdžios jėgos, o tai yra tiesioginė grėsmė europietiškajam projektui. Tokių nuogastavimų ir baimių aš turiu. Manau, kad būtina stiprinti virš nacionalinės Europos idėją, stiprinti šią idėją ir siekti to ateityje. Tai yra istorinė dimensija. Norėdamas pabrėžti šiuos žodžius, noriu pacituoti Walterio Halšteino žodžius iš Romos sutarties pasirašymo minėjimo. Citatos pradžia. Negalime apsiriboti įveiktų sienų panaikinimo ir laisvo asmenų, prekių ir kapitalo judėjimo sukūrimo. Turime įveikti tradicinius regionų skirtumus ir tuos, kurie atsiranda naujai. Priešingo atveju pamintume Romos sutarties tikslą, kuriuo siekiama sumažinti ekonominį atotrukį tarp atskirų vietovių, išsaugant kultūrinį savitumą. Politinė atsakomybė tenka ne tik grėsmingai sparčiai besivystančių regionų bendruomenėms, bet ir toms vietovėms, kurio ekonomika silpnesnė. Kurdami ekonomikos ar socialinę politiką negalime pamiršti regionų politikos aspektų joje. Regionų politika turi prasismelkti į visas politikos sritis ir atvirkščiai, kurdami regionų politiką turime matyti Europos ekonomikos ir socialinės politikos visumą. Citatos pabaiga. Taikos sąjunga nėra užtikrinama tik tuo, kad padaroma tai, kas yra neįsivaizduojama. Negalima šios sąjungos užtikrinti karinėmis priemonėmis. Taikos sąjunga bus tik tuo met, kai ją lydės socialinė taika šiame kontinente, o kartu ir laisvė. Vienodas teisinis statusas visiems, vienodos e, demokratinio dalyvavimo galimybės, nepriklausomai nuo to, kokį nacionalinį pasą pilietės ar piliečiai turi. Iš esmės, tai yra Europos Respublikos idėja. Tai ją reikia kurti. Ir tai yra nuostabusis iššūkis jums. Padarykite, kad Europa, Europa taptų pasaulio politikos avangardu. Ar norite švęsti? Taigi švęskime. Aš tikiu, kad švesdami 70-asias Romos sutarties jubiliejos metinės švesime didelius žingsnius, kuriais žengėme. Ko dar trūksta? Daugo. Tačiau pasakysiu patetiškai, te gyvuoja Europos Respublika. Dėkoju uždėmesį ir ypatingai noriu Jums leidus vieną sakinį, noriu padėkoti vertėjams ir vertėjams už puikų jo, jų darbą. Mane jis visada žavi ir jis yra būtinas, kad tinkamai veiktų ES. Ačiū. Trumpai apibendrinsiu ir užbaigsiu šį renginį. Vis dėlto, dėstydamas išvadas šios pirmojo pusdienio, kuris skirtas paminėti Romos sutarties 60-metį, sutarties, ir istorijos e, jubiliejų turi pakalbėti apie Europos ateitį. Europos kaip laisvės lopšio ateitį. Mūsų istorija tai siekio veržimosi į laisvę istorija. Už tą laisvę žuvo milijonai europiečių, taip pat Australijos, Kanados ir Amerikos kareiviai. Turime likti jiems amžinai dėkingi. Laisvė tai ir mūsų ekonomika, mūsų galimybė kurti savo namus, tai ir paslaugų, darbuotojų judėjimo, kapitalų judėjimo laisvė, prekių judėjimo laisvė. Prieš 60 metų prasidėjo šita mūsų kelionę. Ji nebuvo lengva, susidūrėme su kliūtėmis, su krizėmis, tačiau m, mm, niekada nepasidavėme ir pasitikome tuos iššūkius. Pasitikėjome solidarumu. Kartu dirbome, kad pasaulis taptų e, atviresnis, kad jame įsigalėtų teisės, būtų atmestos diktatūros ir mus į priekį vedė laisvė, kuri suteikia mums ir klėstėjimą, ir padeda atsikratyti praeities košmarų. Tai gilios šaknys, tvirtos šaknys. Jos siekia ir Kretą, ir Etruskus, ir Sirakūzus, Romėnus, Romėnų juristus ir inžinierius. Mes semėmės jėgų iš mūsų bendros meno ir mokslo istorijos. Ir iš humanizmo, iš bendrų žinių mes e, semėmės jėgų iš uh, antikos, iš Venecijos Respublikos, iš Toskanos bankų tradicijos. Tai bendra menininkų, artistų, muzikų, dailininkų erdvė. Karavadžio, Rembrantas, Šekspyras ir Molieras. Tai tie vardai, beje kartu su Dante ir Cervantesu, kurie sudaro ne tik Europos, bet ir viso pasaulio palikimą. Ir ant šio pamato pastatėme šį pastatą, Europos pastatą, kurį turime atverti jaunimui. Turime padovanoti jiems galimybę nepaminti savo svajonių, galimybę tikėti ateitimi. Turime užtikrinti jaunimui galimybę tikėti, jog susiras darbą, nes be darbo nėra orumo. Ir negalime leisti, kad mūsų jaunimas tą orumą pamintų arba išvaistytų. O šių tikslų galime pasiekti tik tai kartu. Jau sakiau, Europa tai ne tik vidaus rinka, ne tik euras, ne tik bankų sistema. Neužtenka kalbėti vien apie ekonomiką. Europa tai daug platesnė savoka. Prieš tapdamas Romos imperatoriumi Trajanas paklausė savo tėvo, ar gali ispanų kilmės žmogus tapti Romos imperatoriumi? Ir jam tėvas atsakė, Roma tai ne tik miestas. Roma yra civilizacijos modelis ir taip yra jau daug amžių. Šiandien mūsų sūnus ir dukros kreipiasi į mus, klausdami, ar Europa tai Briuselis, jo biurokratija ir bankai. Mes turėtume sugebėti atsakyti žvelgdami tolyn į ateitį. Mes turėtume sakyti ne. Europa visų pirma tai aukštas idealas, tai mūsų civilizacija, Europa yra mūsų identitetas, tai mūsų laisvė. Europa yra mūsų ateitis. Štai šios dalykus - ateitį, ramybę, laisvę ir klėstėjimą. Šias vertybės turime padovanoti savo palikuonims, savo vaikams.